jesteśmy w takim składzie, że możemy rozpocząć. Ponios ir ponai, man atrodo, susirinko pakankamas skaičius kolegų, galime pradėti. Pradėkime posėdį. Jeigu neprieštaraujate, tvirtiname darbo tvarkę. Darbo tvarkė labai glausta, bet tuo pačiu metu ir labai plati. Čia turiu galvoje mūsų nagrinėjamas temas ir problemų aktualumą. E, posėdis bus verčiamas į 19 kalbų, nebus verčiama į suomių, estų, maltiečių, slovakų ir airių kalbą. Vyksta neįlinis komiteto posėdis. Kalbėsime apie labai aktualią padėtį žemės ūkio rinkose. Noriu padėkoti komisijos nariui Filui Hoganui ir komiteto nariams už tai, kad atvyko. E, Sveikinuosi su komisijos nariu ponu Hoganu, labai džiaugiamės, kad atvykote. Ir dabar turėsime galimybę aptarti šios labai svarbius klausimus. E, Džiaugdamasis galiu pasakyti, kad čia šioje salėje yra biudžeto komiteto pirmininkas visada, kai yra nagrinėjamos svarbios temos, jis dalyvauja. Ši tema tikrai svarbi. Ačiū ir jums, kad prisijungėte. Nenoriu dabar aš pristatinėti situacijos nenoriu apie ją pasakoti. Praėjusį ketvirtadienį lankiausi Paryžiuje, mugėje. Ir turiu pasakyti, kad labai nustebau. Paryžiuje girdėjau labai daug prancūzijos ūkininkų skundų. E, jie reiškia nepasitenkinimą dabartinę situaciją. Šis posėdis yra neįlinis, Ir kad per daug negaiščiau laiko, iš karto suteiksiu žodį komisijos nariui, po to po porą minučių skirsiu koordinatoriams, tada galės pasisakyti visi kiti. Ir aš e, jau dabar matau, kad e, žmonės, e, daug žmonių prašo žodžio. Taigi ribosiu pasisakymo laiko žodis komisijos nariui. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, man labai malonu čia lankytis šiame specialiame Žemės ūkio komiteto posėdėje. Džiaugiuosi galimybę pakalbėti su jumis apie dabar Europos žemės ūkį siaučiančią krizę. Žinoma, mes šios klausimus jau daug kartų buvome aptarę ir praeitie ir tai rodo, kokia gili ir kokia ilga yra ši krizė. Prieš perėdamas prie konkrečių e, dabartinės situacijos elementų, Prieš kalbėdamas apie komisijos reakciją ir būsimą reakciją, norėčiau patikti keletą bendro pobūdžio pastabų. Na, aš tikrai sutinku, kad krizė yra gili ir pritariu ūkininkų susirūpinimui. Be to, aš niekada nekvestionavau e, situacijos rimtumo, ponė Bove, ir komisija. Tai rodo tos priemonės, kurių ėmėsi komisija per pastarosius pusantrų metų bet dėja tokia padėtis kurį laiką te, dar tęsis, todėl komisija kartu su taryba ir parlamentu yra įsipareigojusi imtis daugiau priemonių, kad palengvintų situaciją, palengvintų spaudimą ūkininkams pagal tos parametrus, apie kuriuos aš truputį vėliau pakalbėsiu. Ir taip pat atsiranda vis didesnis disbalansas rinkoje, ypač pieno ir keulienos sektoriuje. Žinoma, yra spaudimo ir kitose sektoriuose, įskaitant ir uh, E, kai kuriuose daržovių sektoriuose pietų Europoje. Ir vis dėlto nemanau, kad dabar verta man pradėti ilgą rinkos analizę. Jūs patys žinote, kokia yra padėtis rinkoje ir nepaisant mūsų pastangų, e, daugelio prekių rinkoje padėtis labai sudėtinga ir rinka neatsigavo taip greitai, kaip mes galvojame arba kaip norėjome. Taip pat reikėtų pažymėti, kad taip kaip ir kitose ūkio kaip ir kiti ūkio sektoriai, ir žemės ūkio sektorius nėra atsparus makroekonominiams pokyčiams. Ir padėtis pagri, pagrindinių prekių rinkose daro poveikį kitoms rinkoms. 30 dolerių už naftą, naftos barelį neigiamai paveikė rinką, taip pat lėtėja E, augimas Kinijos rinkoje, atrodo, kad šiemet jis dar sulėtės. Mes ir toliau jaučiame e, Rusijos embargo padarinius. Tai buvo svarbi rinka, ypač kai kurių valstybių narių e, produktams ir toms valstybėms narėms yra sunku rasti alternatyvių rinkų. Komisija pastarojų metų keletą kartų įsikišo, skiria daugiau nei milijardą eurų paramos priemonių, taip pat E, buvo panaudotas rezervas, tai yra pačių ūkininkų e, pinigai, taigi e, pastaruoju metu 900 milijonų eurų buvo gražinta ūkininkams. Praėjusią vasarą komisija per keletą savaičių sureagavo ir E, parengė 500 milijonų solidarumo paketą. 420 milijonų buvo skirta kaip tiesioginė tikslinė parama valstybėms narėms, kad jos galėtų tą paramą paskirstyti taip, kaip joms atrodo veiksminga, padedant ūkininkas, kai, ūkininkams. Kai kurios iš tų sumų dar nėra paskirstytos, taigi norėčiau priminti, kad yra išteklių, kurie dar nėra panaudoti. Šiuo metu tik 10 iš 28 valstybių narių įgyvendino priemonės iš tikslinės paramos Ir praėjusiais metais mes turėjome pajamų iš e, papildomo mokesčio ir taip, taip pat turime ir krizių rezervą, bet aš nenorėčiau, kad būtų aktyvuotas krizių rezervas, nes tai yra pačių ūkininkų pinigai. Todėl aš raginau tarybą, o šį vakarą raginu ir jūs pasvarstyti, e, kaip būtų finansuojami pasiūlymai, kuriems prireiks papildomo finansavimo ir taip pat kokiais konkrečiais atvejais turi būti pasitelkiamas krizių rezervas e, tam finansavimui. Ir, ir šyrit e, buvo klausima valstybių narių, ar jos būtų pasirengusios panaudoti e, krizės rezervą papildomoms priemonėms finansuoti, bet tam reikėtų papildomų lėšų iš biudžeto. Taip pat vyko išsami diskusija su valstybėmis narėmis dėl padėties rinkoje ir aš prisimenu, kad prašiau ministro pasiūlyti naujų priemonių, kurios būtų galima įgyventi dabar. Ir jūs žinote, kad komisija gali veikti tik e, pasidama tų ribų, kurias nustato e, kitos teisėkuros institucijos, kaip buvo sutarta 2013 metais įgyveninus reformą. Taigi reikėtų atsižvelgti keletą parametrų. Reikia mm, atsižvelgti į priemonės, kurios numatytos BŽUP, taip pat į finansinius išteklius ir naujos priemonės turi būti tvirtinamos plačių sutarimų. Ir mm, komisija nustatė vasario 29 dieną, kaip galutinį terminą teikti pasiūlymas, buvo pasiūlyta maždaug šimtas iniciatyvų ir komisija jas gali apibendrinti štai kaip. Visų pirma, dabartinių priemonių pratesimas ar reaktyvavimas, pavyzdžiui, privataus sandėliavimo priemonių taikymas, taip pat baudų išieškojimas, e, ankstesnių iniciatyvų spartinimas, pavyzdžiui, kova su nesažininga priekyba maisto grandinėje, nesažininga praktika maisto grandinėje ir tam tikros naujos priemonės, kuriomis būtų remiamos, remiami ūkininkai, kuri savanoriškai sumažino pieno gamybą. Turint galvoje, kiek priemonių ir iniciatyvų yra pasiūlyta ir kiek e, sektorių kokiam skaičiui sektorių yra jos pasiūlytos. Reikėtų pasakyti, kad kai kurios priemonės yra betarpiškos, kai kurios yra labiau struktūrinės ir ilgalaikės. Mūsų tarnybos dabar analizuoja pateiktus pasiūlymus. Kol kas dar neturiu viso, visos ataskaitos kurią galėčiau pristatyti čia, bet vis dėlto tikiuosi, kad būsime padarę jau pažangos ir prisidėsime konstruktyviai prie ministrų tarybos posėdžio kitą pirmadienį ir galėsime padėti ūkininkams šiuo sunkiu metu akivaizdu, kad kai kurie pasiūlymai nėra visiškai nauji ir aš galiu pateikti preliminarią reakciją į juos. Pavyzdžiui, e, eksporto kreditų priemonės e, e, vystimas, kad būtų skatinamas ES maisto ir žemės ūkio produktų eksportas. Ir šiuo metu ši schema taikoma 14 valstybių narių, gal nebūtinai tik tai žemės ūkio produktams. Ir manau, kad šis pasiūlymas yra vertas mūsų svarstymų. Tačiau reikėtų pagalvoti, kaip tokią priemonę finansuoti. Ir, mm, bet manau, kad ir manau, kad čia galėtų prisidėti Europos investicijų bankas. Kitas e, dalykas susijęs su e, kitais ūkio sektoriais išskyrus pieno sektorių. E, reikia ūkininkams E, teikti kaip galima geriau, geresnį informaciją. Ir aš esu įstikinęs, kad priekyba su trečiosiomis šalimis yra esminis elementas siekiant atkurti pusiausvyrą rinkoje. Taigi mes norime e, didinti skatinimo biudžetą ir praėjusią mėnesį pradėjome keletą e, skatinimo projektų skirtų būtent trečiosiom šalims. Ir dabar yra skirta 111 milijonų eurų būtent skatinimo projektams iš tos sumos ES finansuoja 70 procentų. Ir ten yra numatytos priemonės ir keulienos bei pieno sektoriams. E, Europos, rytoj Europos parlamentas balsuos ir bus numatytas finansavimas 200 milijonų eurų artimiausiais metais ir 5 milijardai eurų, e, pavyzdžiui, pieno, mokykloms tiekiamo pieno programai. E, ir apskritai pieno sektorių. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Tarabelai ir šešėliniams pranešėjams už parengtą pranešimą šioje srityje. Ir dar vienas pasiūlymas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra intervencinė kaina. E, buvo pasiūlyta tą kainą didinti. Aš nuosekliai laikiausi pozicijos dėl šio pasiūlymo ir savo nuomonės nepakeičiau. Mm, Gyvendiname BŽUP, kurią pasirinko Teisėkuros institucijos ir 2000. E, 12 e, metų spalio mėnesį e, dar komisija yra pasakiusi, kad reikia įgyvendinti veiksmingesnę tvarios, tvaraus žemės ūkio politiką. Todėl aš manau, kad intervencinės kainos didinimas būtų esminis BŽUP krypties pakeitimas. Tačiau yra ir kitų dalykų, jie susijęs su dabartinėmis kainomis. Turint galvoje, kad pieno rinka yra išsibalansavusi, taip pat reiktų suprasti, kad intervencinių kainų didinimas neatgrasytų e, ūkininkų nuo gamybos. E, tose valstybėse narėse, kur sumažėjo pieno gamyba, iš tikrųjų, jeigu būtų padidinta intervencinė kaina, tai reikštų, kad e, pieno gamintojai rastų dar vieną rinką savo produktams ir tada pradėtų didinti produkciją, o ne ją mažinti. Todėl aš esu įsitikinęs, kad šiuo metu didesnė intervencinė kaina pieno produktams nėra tinkama priemonė ir aš nesiūlysiu tokio didinimo. Nors aš suprantu, kad reikia imtis netidėliotinų ir ilgalaikių priemonių, tačiau reikia galvoti ir apie ilgalaikę struktūrinės problemas. E, todėl yra įsteigta specialioji e, Žemės ūkio rinko darbo grupė. Jai yra patikėta aptarti tokius klausimus kaip rinkos skaidrumas, ūkininkų prieiga prie finansinių priemonių ir taip pat e, ateities sandorių rinkų, taip pat sutartiniai santykiai grandinėje ir teisinės priemonės e, organizuoti ūkininkų kolektyviniams veiksmams. Visa tai yra aptariama, kad ateityje ūkininkų padėtis pagerėtų visus šios klausimus kėlė ir šio komiteto e, nariai ir ta specialioji Vierman grupė e, kaip tik ir bus galimybė apie tai tač, plačiau padiskutuoti, todėl aš norėčiau paraginti jūs dirbti su šia grupė ir manau, kad ponas Vierman tikrai pasinaudos šio komiteto pastabomis. Dar vienas dalykas, kuris, žinau, domina šį komitetą, yra pieno paketas. Jis įsigaliojo 2012 metais. Kaip žinote, e, numatyta pieno paketo peržiūros data buvo 18 metų birželis, tačiau turėdamas galvoje sunkia padėti rinkoje, aš ankstinu šią peržiūrą, ji bus šiais metais. Ir ataskaita bus pateikta šių metų rudenį ir mes svarstysime, ar pieno paketą reikėtų pratesti ir po 20 metų, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti jo privalumais. Aš manau, kad e, daugelis priemonių dar nėra tinkamai panaudota. Pavyzdžiui, nėra tinkamai pasinaudota gamintojų organizacijoms, kad ūkininkų padėtis maisto grandinėje su, sustiprėtų. Aš žinau, kad jūs atidžiai stebite įvykius ir aš čia specialiai vartoju žodį įvykiai, nes pažangos yra nedaug. Iš tikrųjų pažanga mus nuvilia ir e, su, su kiek, kiekviena E, dėl, dėl susitarimo su amerikiečiais tikrai mažėja vilčių, kad bus susitarta iki prezidento Obamos kadencijos pabaigos. 2016 e, metų susitarimas, jeigu jis būtų sutelktas tik į tarifus, būtų blogas susitarimas ir jo nebūtų atsižvelgta į sudėtingą, e, sudėtingą padėtį rinkoje. Bet aš noriu akcentuoti, kad patys jautriausi sektoriai nebus liberalizuoti. Ir mes galvo, turime galvoti ir apie geografinės nuorodas. Dar noriu Jūs patikinti, kad Jūs nors jūs ir pagristai reiškite susirūpinimą, vis dėlto jūsų padėtis yra tvirta. E, nors komisija derasi dėl susitarimo, vis dėlto jį turės patvirtinti visos 28 valstybės narės ir šis parlamentas, taigi e, gale bus jūsų rankose. Žinoma, mes taip pat e, deramės ir su Merkosur, buvo padaryta pažanga ir šioje, šiuose dėrybose ES ir toliau yra pasirengusi siekti pažangos. Žinau, kad yra daug nerima keliančių dalykų, ypač dėl jautrių produktų, pavyzdžiui, paukštienos, jautienos, cukraus. Aš tikrai suprantu, kodėl yra reiškiamas susirūpinimas. Aš esu pasirengęs e, ginti ES interesus, kurie svarbus žemės ūkiui. Ir turint galvoje, kad Merkosur šalis turi konkurencinį pranašumą Europos atšilgių, mes turėtume labai atidžiai stebėti, kas vyksta mūsų jautriose rinkose. Ypač, ir čia aš prašau jūsų E, paramos, e, kad padėtumėte mums valdyti tą ekonominį poveikį žemės ūkiai. Dar vienas tarptautinis klausimas, kuris mums visiems rūpi, tai yra e, padėtis Rusijoje ir prieigos nebuvimas prie Rusijos rinkų. Mes žinome, kodėl rinka yra uždaryta, bet noriu Jūs patikinti, kad mes ir toliau stengiamės siekti greitai atnaujinti priekybą. Mes ir toliau palaikome ryšius pirmininkas Juncker e, nekartą susisiekė su prezidentu Putinu, įskaitant ir laiškų siuntimą, ir siekiama atnaujinti priekybą tarp ES ir Rusijos, tačiau mažai kas vyksta. Dėl SPS draudimo komisaras Andriukaitis stengiasi bendrauti su rusais, siekia, kad rusai pateiktų reikiamų pasiūlymų, tačiau to, tai nenutiko. Bet turiu pasakyti, kad tai, kad esame aklavitėje, tikrai yra ne dėl ES neveikimo. Mes ir toliau dedame visas pastangas, kad būtų normalizuoti santykiai tarp ES ir Rusijos. Mes taip pat man, tikimės, kad ir PPO komisija balandžio mėnesį m, mm, priims sprendimą m, mm, atitinkamoje byloje. Ir aš tikiuosi, kad bus pritarta ES pozicijai. E, kol kas pagerėjimo požymių nesimato ir e, kainų didėjimas nėra toks, kokio mes norime ar tikimės. Aš tikrai atidžiai klausausi valstybių narių ir šio parlamento nuogastavimų ir galiu Jums pasakyti, kad komisija darys viską, kad padėtų Europos ūkininkams. Aš darysiu, naudosiu visas priemonės, kurias turiu, kurias man suteikė teisėkuros institucijos. Ir šios dienos diskusija yra dar viena galimybė konstruktyviai pasikeisti nuomonėmis apie padėtį žemės ūkio rinkoje, apie ateitį ir apie priemonės, kurių galima imtis. E, komisija stengiasi reaguoti, tikrai reagavo į sudėtingą padėtį pastarosius 18 mėnesių. E, žinoma, mūsų turima įrank, turimos priemonės yra ribotos, taigi reikia galvoti apie įvairius iššūkius, su kuriais susiduria valstybės narės ir manau, kad šis komitetas šiandien galėtų pasiūlyti priemonių, kurios jums atrodo tinkamos dabartiniai situacijai. Aš esu pasirengęs išklausyti jūsų nuomonių ir deramai į jas atsižvelgti, turėdamas galvoje tos parametrus, kuriuos pristačiau šiek tiek anksčiau. Dziękuję panie komisarzu. Proszę państwa, tak. Prašom, kolega, žodis dabar bus. Jums turime aštuonis koordinatorius, 29 kolegas, kurie nori pasakyti individualiai, turime 45 minutės diskusijai. 10-15 minučių prireiks dar komisarui atsakymui, atsakymams. Tad visus kviečiu kalbėti trumpai, nes gali nutikti taip, kad priešingų atveju neturės kolegos galimybės pasisakyti arba komisaro 15 minučių bus apkarpytos. Ponas Des, dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė. Gerbiami kolegos. Labai sunku per dvi minutės paminėti visą didžiulę šią problematiką. Pabandysiu e, nedetalizuoti krizės ir nereikšti savo e, pozicijos dėl jos. Intervencinių kainų sistema, man atrodo, nėra gera priemonė reaguoti į rinkos pokyčius. Aš pasisakyčiau už tai, kad būtų vesta ad hoc sistema, kad būtų atskirais atvejais vertinama, koks kiekis tų produktų turi nepasirodyti rinkoje ir būti išimtas iš jos. Pavyzdžiui, jeigu rinkos kaina yra 29 centai, kokias dar interesinės kainas būtų galima numatyti. Reikėtų įdėkti tokią sistemą, kuri veikia. Reikėtų numatyti tokias paramos priemonės, pavyzdžiui, sviestui. Mes sakėme, kad kaina turėtų siekti 4 eurus 120 tūkstančių tonų Europoje jo yra dabar Europoje. Tad galėtume numatyti kažkokius veiksmus susijusius su to kiekiu, galbūt perdirbti reikėtų visą tai. Ir man norėčiau paklausti, ar jūs pritartumėte, kad būtų panaudoti Junkerio plano ištekliai tam tikri tam, kad būtų galima užtikrinti privatų saugojimą, kad tą galėtų daryti kooperatyvai ar privačios pieninės. Aš pritarčiau tam, kad būtų pasinaudojimo taip pat reikiamomis priemonėmis perdirbimui užtikrinti. Taip pat buvo iškeltas ir draudimo klausimas eksporto srityje. jeigu nebūtų tiek daug problemų Amerikos pusėje, situacija galėtų būti kitokia. Amerikiečiai tarėsi su rusais, ko gero, taip viskas vyksta ir mes turėtume kuo greičiau taip pat į šias diskusijas įsitraukti. Nes mes norime taip pat dėrėtis su rusais Ir reikėtų pradėti bent nuo to, kad žemės ūkio ministras būtų išbrauktas iš jaudųjų sąrašų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas De Castro. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, kad atvykote į mūsų poslį. Jūs minėjote, kad dabar mus yra ištikusi gili krizė. Apie tai buvo kalbama jau seniai, komisija jau seniai mums tai kartoja. Mes jau buvome išreiškę savo susirūpinimą dėl jos, matydami, kaip vystosi kai kurios rinkos, kas, matydami, kas vyksta pieno ar, ar mėsos kai kuriuose sektoriuose. E, tendencijos šios ir tai yra tikrai keliančios susirūpinimą. Aš norėčiau išgirsti, ar jūs pripažįstate, kad yra krizė regis, taip, tai mes tuo džiaugiamės mes turime tam tikrą sistemą taisyklių, kurią turėtume dabar naudotis. Sureaguoti į rinkų nepastovumai tuos sunkumus privalome. Reikėtų pradėti diskusiją apie tai, kaip valdyti riziką. Be abejo, nebus lengva surasti atsakymus į tai, kokia reforma būtų geriausia, bet reikės atlikti vidurio peržiūrą ir numatyti reformų veiksmus. Dabar tai, kas numatyta pagal BŽUP, E, ne, ne, tos priemonės yra nepakankamos, nes matome, kad kainos nenumaldomai krenta ir žemdirbiams tampa vis sunkiau išsilaikyti. Kaip jau nekarta yra sakęs Europos parlamentas, diskutuodamas apie BŽUP, būtent taryba ir komisija nepriemė mūsų pasiūlymų, parlamento pasiūlymų. O kolegos dirbo kaip tik prie rizikos valdymo e, klausimų. Buvo bandoma padaryti viską, kad e, būtų galima e, sureaguoti tinkamai į tą rinkų nepastovumą. Na, šiandien reikia rasti atsakymus. Turi būti geriau valdoma pasiūla. Niekas nesiūlo gražinti pieno kvotas, mes jų atsisakėm, bet pieno produkcijos augimas Europos Sąjungoje ne, nebuvo visur vienodas. Yra šalių, kurios skaudžiai sumokėjo už kainų žlugimą, už jų smukimą. E, vartotojams kainos tebėra pakankamai aukštos, jos nenu, nenu, nenukrito nei kiek, tuo tarpu supirkimo kainos yra mažos. Tai yra tas klausimas, prie kurio turime dirbti. Nepamirškime, kad yra darbų, kurie yra dirbami dabar Ir mes tikimės, kad komisija pakeis, pateiks mums konkrečias iniciatyvas. Ir manau, kad dabar kaip tik atėjo laikas į situaciją pažiūrėti labai rimtai ir tuos konkrečius siūlymus pateikti. Ačiū. E, Kolega Nikolson, dėkoju, pane komisarė. Mat, ne, nežinau, ar jūs gavote mūsų e, Europos parlamento narių komentarus ir siūlymus. E, mes pateikėm jums siūlymus, negavom iš, juos, iš jūsų jokios reakcijos. Galite rasti ten visokių išmintingų jų pateiktų patarimų. Norėčiau paminėti e, privataus sandėliavimo klausimą, nes regis, kad e, situacija klostosi štai, kaip buvo numatytos tam tokios ribos dar balandžio mėnesį, jeigu bus skelbiami konkursai, manote, kad bus galima išspręsti visas problemas? Aš nesutinku su jumis dėl intervencinių kainų, bet čia vėlgi jūs žinote, kad mūsų tas nesutarimas yra senas. O norėčiau paklausti, kaip, ga, kaip turėtų elgtis ūkininkai, Ar jie gali tikėtis e, situacijos pagerinimo investuoja, nes, pavyzdžiui, padidėjo naftos kainos, užaugo e, taip pat trašų kainos, kaip ūkininkams versis, kai supirkimo kainos neauga. Praėjusią savaitę mes girdėjome pramonininkų atstovą, reiškiant savo nuomonę. Ir buvo sakoma, kad uh, ne, ne, neturėtų būti atsižvelgiama naftos kainas, bet į paklausą ir pasiūlą. O man atrodo, kad čia kažkas nesutampa. Reikėtų pasižiūrėti, kokie yra muitų tarifai, kokie yra situacija apskritai, kad būtų galima užtikrinti geresnės sąlygas mūsų ūkininkams, mažiau importuojant iš išorės. E, pirmininkų sueiga numatė ketvirtadienį 15 val. diskusiją šiuo klausimu. Jūsų ten nebus, daugumos mūsų taip pat toje diskusijoje nebus. O turime pasakyti, kad keulių augintojų situacija yra labai sunki ir gaila, kad diskusija numatyta tik ketvirtadienį apie, piet, apie pietus ir labai skubu yra daryti kažką konkretaus, nes situacija tikrai darosi labai sunki. Sunkumų didžiulių patiria ūkininkai. Ir dažnai ūkininkai nebežino, ką daryti. Tai yra tie žmonės, kurie dažnai yra ant bankroto ribos, tiesiog jų šeimos ir jie patys gali prarasti viską, ką turi. Ką jiems daryti? Yes, you, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir sveiki atvykę, ponė komisarė. Kai kurios valstybės narės norėtų, kad būtų subsidijuojamas gamybos mažinimas. Ir, nu, sakom, ir taip pat girdima prašymų taip pat ir iš krizės fondo lėšų tam panaudoti. Bet man atrodo, kad tai neišgelbėtų ateityje žemės ūkio sektoriaus. O tuo tarpu Europos komisija ir toliau laikosi rinkos požiūrio, teikiama finansinė parama, kuris siekia daugiau milijardą eurų. E, juos numatė nuo 2015 metų pradžios Europos komisija. Tik struktūriniai sprendimai tiktų, kad mūsų e, žemės ūkio sektorius taptų konkurencingesnis rinkoje. Ir čia, manau, turime atsiminti keletą dalykų, kuriuos turim nuveikti. Pirmiausia, turime užtikrinti geresnį reguliavimą. Pavyzdžiui, turim supaprastinti e, BŽUP nuostatas. Taip pat turime palikti vietos verslumui ir inovacijoms, kad taptume verslesni. Geresnis reguliavimas gali sutaupyti sąnaudų. Pavyzdžiui, galima pasitelkti daugiau veiksmų laisvės šioje srityje. Kai dėl investicijų, e, kurias turi padaryti ūkininkai, kad atitiktų Europos standartus, tai vėlgi yra tos priemonės, kurios gali būti naudingos tampat konkurencingesniais. Taip pat privalu peržiūrėti nacionalinės teisės nuostatas. E, reikia pasakyti, kad E, ne, kad nereikia siekti tik daugiau pinigų ir nereikia visko kaltinti Briuselio ir patiems reikia laikytis kon, konstruktyviau. E, tie pasikeitimai turi vykti kuo greičiau. Trečia, turime sustiprinti ūkininko poziciją tiekimo grandinėje. Tam norėtųsi išgirsti, ką, kokiu rezultatu pasiekė darbo grupė diskutuojanti apie žemės ūkio rinkas taip pat e, svarbus ir investuotojų vaidmuo. Ir dar vienas dalykas, labai svarbu, kad galėtume būti geriau organizuoti, kad atsirastų atstovai atstovaujantis žemės ūkio kooperatyvams, tiekėjams, gamintojams. Reikėtų, kad savo produktus gamintojai galėtų parduoti tiesiogiai, su kuo mažiau tarpininkų. Ūkininkai ir verslininkai turėtų taikyti inovacijas, turėtume jiems suteikti priemonių, kad jie galėtų tapti konkurencingesni. Pani poseł Sandra, dziękuję. Muchas gracias, presidente, y yo quiero darle la bienvenida. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs, komisarė, atvykusi į realybę. Sakėte, kad vykote į Prancūziją ir susipažinote su realia situacija, nes niekada negirdėjote tiek daug žemdirbių skundžiantis. Kartais uh, E, mūsų niekas negirdi, neišgirsta mūsų balso. Taigi, noriu Jūs pasveikinti atvykus į realybę, nes dabar atrodo yra pripažįstama, jog mes esame gilioje krizėje. Štai visai neseniai dar taip netrodė. Mane stebina tai, kad ir ponas, komis, ir ponas Vogan, ir prieš mane kalbėję kolegos neminėjo vienos iš priežasčių, dėl kurių dabar tokioje situacijoje esame. O tai yra susiję su BŽUP e, reforma paskutiniaja, kuri buvo patvirtinta. Taigi matome, kad siūlomi sprendimai yra tie patys, kurie buvo siūlyti ne kartą, prieš metus, dviejus, trejus ir daugiau. Visą laiką yra siūloma tas pats Tačiau nepaisant to, problemos yra neišsprendžiamos. Taigi dabar man kyla klausimas, kiek dar reikės laiko, kol suvoksime, kad buvo suklysta balsuojant, patvirtinant naują BŽUP. daug organizacijų, net ir šios, šio parlamento par, narių jau skundėsi dėl to, bet kiek dar reikės laiko, kad būtų susivokta. Reikia peržiūrėti, kaip bus e, reguliuojamos rinkos ir produkcija. Nes jeigu dabar ir toliau tuo keliu eisime, tai bus tik tai švaistomi pinigai ir mes tiesiog apgaudinėsime tą sektorių, nes bus teikiami netinkami sprendimai ir taip tik tai pagreitinsime žemės ūkio sektoriaus nykimą. Dėkuoju. Dėkuoju. Chcę tylko przypomnieć o naszej dyskusji, którą mieliśmy na temat rinkų mleka po naszym... Naš... Norėčiau priminti mūsų diskusiją dėl pieno rinkų. Neseniai e, e, buvo diskutuojama, šios ponas Haisling, dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu konstatuoti, jog pritarėte tam, kad yra krizė, pritar, matote ir suprantate, kad e, kainos nepastovios, rinkos nepastovios, kad e, ta krizė yra didžiulė, viena iš didžiausių per pastarosius dešimtmečius. Deja, šviesos tunelio gale dar nematyt, situacija vis blogėja. Labai gaila, bet iš to, ką sakėte, neišgirdau jokio siūlymo. Siūlėme, pavyzdžiui, panaudoti apie, e, pavyzdžiui, išmokas eksportui bet tai buvo daroma jau aštuntajame dešimtmetyje. Ir sulaukėme kalnų sviesto ir pieno ežerų. Ir galiausiai paskui buvo sakoma, na, paskui reikia pradėti numatyti kvotas. Kitaip tariant, jeigu gaminama per daug, vartotojas negali mokėti už dalykus, kurių nepavyksta parduoti. Ma, ar tai yra paklausos krizė? Ne, tiesiog pasiūlos yra per daug. O kodėl Nekalbate apie tuos pasiūlymus, kuriuos Prancūzija pateikė tarybai, pavyzdžiui. Tiesiog buvo siūloma, kad iš pradžių būtų savanoriškai mažinama pasiūla rinkoje, kaip buvo daroma sviesto atveju. Juk negalima į rinką teikti didžiulių kiekių šių produktų. Geriausia, ko gero, būtų mažinti gamybą, tai man atrodo logiškiausias žingsnis. Taip pat mūsų diskusijos objektas turėtų būti ir kokybė, nes Europoje vartotojas turi turėti kokybiškus produktus. Vien tik gamybos skatinimas neturėtų būti e, mūsų prioritetas. Turėtume taip pat būti apie kokybiškus produktus ir rinkas jiems. Na, manau, kad paskelbdami embargo Rusijai tiesiog pakenkėme patys savo, nes Rusija dabar E, pavyzdžiui, pakankamai užsiaugina keulienos ir manyti, kad ūkininkai išspręs savo problemas neaiškiom kažkokiam priemonėm būtų klaidinga. Reikia, kad būtų atkurtos trečiųjų šalių rinkos, kad būtų galima žemės ūkiu užtikrintam tikrą atsigavimą. Dėkoju. Pone komisarė, aš priešingai negu kiti dėlink nesakiau, nesakau jums sveiki atvykę, nes būtent dėl jūsų kenčia ūkininkai. Taigi, e, laisvos prekybos sustarimai jums svarbesni negu žmonės, jūs tai rodėt ne kartą. Jūsų atstovama Europos komisija pradėjo tyrimą e, prieš e, prancūzų grupę Intermarché Jų vienintelis nusikaltimas buvo tas, kad bandė pirkti brangesnę mėsą iš prancūzijos augintojų. Buvo bandoma palaikyti keulininkystės sektorių, dėl, sunku, dėl kuris patiria sunkumų dėl jūsų pritaikytų priemonių. Jūs nenorit padėti mūsų keulių augintojams, tuo tarpu, kai buvo bandoma e, padėti jiems savom jėgom. Tad nustokite, nustokite, padėkite prancūzijos keulio augintojams ir gamintojams. BŽUP rezultatai yra nuvilintis, tą pripažįsta daugelis šio sektoriaus e, profesionalų. Šiandien mes matome, kad reikia ginti nacionalinius produktus, nes tai padeda užtikrinti didesnį užimtumą. E, ūkininkai ir profesinės sąjungos konstatuoja, kad BŽUP nepadeda parduoti produktų už teisingą kainą. Eksporto srityje yra keliami ambicingi e, tikslai, tačiau nebeužtikrinamas tas ryšys kaimo sektoriaus su kitais sektoriais. Rentabilumas ir produktyvumas yra du svarbiausi tikslai. Tai reiškia, kad ūkininkams tarptų tikslų e, nėra numatyta jokios vietos. Visi ekspertai, pradedant amerikiečiais, sako, kad mūsų žemės ūkis tiesiog bus sužlugdytas Tad pasirašę šį dokumentą žmonės galėtų būti apkaltinti arba sektoriaus išdavystė, arba Europos interesų išdavimu. Žemės ūkis, e, Prancūzijos sakote, neturėtų skūstis. Bet taip nėra, skundžiamasi. Faktai rodo, kad jūs suklydote. Tada ar išklausysite tos ūkininkų nevilties, ar atsisakysite tos laisvos prekybos sustarimo, ar bus imta vertinti jų gebėjimus, jų žinias, jų darbą. Ačiū. Dziękuję. Przechodzimy do wypowiedzi pozostałych pań i panów posłów. Pan poseł Santos. Dėkoju. Dabar išklausykime kitų pasisakančių. Ponas Santos, minutė. E dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, dėkoju, kad dalyvaujate mūsų posėdėje, kad dalyvaujate šiame pasikeitime nuomonėmis. Situacija smarkiai pablogėjo. Pieno gamintojai yra smaugiami, pieno kainos per, maža, per mažas, kad padengtų sąnaudas, dabar reikia sumažinti pasiūlą, kad būtų subalansuotos kainos. Taigi, iš esmės, iš e, abiems pusėms čia dabar yra dedami pančiai. Ir matome, kad ES yra visiškai bejėgė e, pieno, sviesto ir kitų produktų srityje kita vertus yra ir teigiamas diskriminacijos atveju. Taigi reikia pirmiausia atsižvelgti į produkcijos ir į platinimo kainas. Gerbiamas komisijos nariai, kokių priemonių jūs tiesiogiai pieno gamintams pasiūlytumėte? Dėkui. Dėkoju, komisarė. Aš taip pat norėjau daugiau informacijos dėl e, paskolų Vokietijos sistemos, kuri nėra pilnai išnaudojama. Taipogi deminimis taisyklę reikėtų e, pakoreguoti tam, kad ji būtų naudinga žemdirbiams. Na ir dar norėjau sužinoti, ką jūs galvojate apie maržos e, draudimą, pelno maržos draudimą. Ar JAV programų pavyzdžių pasiremsite, kokie yra turimos, kokios turimos lėšos, apskritai kokios programos yra numatytos. Na ir dar. Ar nesažningos konkurencijos srityje mažmeninės maisto produktų prekybos atveju kažką esate numatę daryti? Kaip bus su sviesto bei perdirbimo pramonė? Štai pavyzdžiui, Almadės pasiūlymas yra labai įdomus. Na ir jeigu taip bus, tai tik tai ko gero ne tik tai sviesto gamintojai, bet ir pieno gamintojai dėl to nukentės Vokietija. Ponas Danola. Pardon. Je souhaite ici relayer les vraies difficultés. Norėjau savo regiono gyvulių augintojų problemas pristatyti kainų kintamumas nėra vien tik tai ekonominė realybė. Reikia pasižiūrėti, kaip ūkininkai e, konkrečiai tą situaciją kiekvieną dieną e, išgyvena. Jie neturi ateities, nes e, čia visišką laisvę turi rinkos, kurios negali pačios e, reguliuotis. Štai pavyzdžiui, profsąjungos pas mane buvo atvažiavusios ir jos man paliko dvi keulės. Tai ką dabar su tais nusivylusiais e, ir e, piktais žemdirbiais daryti, kai jie pas mūsų namus atvyksta. Aš nežinau, ką daryti, nes ES e, nusisuko nuo savo vertybių ir apskritai dabar žemė, paveldas, ūkininkai yra palikti likimo valiai. Gerbiamas komisijos nariai reikia veikti, reikia kažką daryti ES žemės ūkio rinkose. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. And indeed... Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už aišku pasisakymą. Na, galbūt ne tai mes norėjome išgirsti, bet bent jau komisaras kalbėjo aiškiai. Mano klausimas labai paprastas. Turint galvoje, kad ūkininkai dirba, ūkininkai augina produkciją, kurią nori parduoti ir turint galvoje, kad reikia vis labiau prekiauti tarptautiniu lygiu, kokių pastangų imasi komisija ir kokia pažanga yra padaryta ieškant naujų rinkų už ES ribų trečiosiuose šalise. Dabar ponas Kostinger. Pone Kostinger. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad čia atvykote ir kad su mumis diskutuojate dėl eksporto kriterijų, kuriuos minėjote. norėčiau jūs įspėti dėl štai ko. Yra žmonių, kurie keliauja, kažkur tai važiuoja, nes bėga nuo karo, bet taip pat jie bėga dėl to, kad yra alkani. Todėl jeigu trečiųjų šalių rinkos bus užpildytos žemės ūkio produkcijos perviršių, tai vėlgi ko gero nepavyks to padaryti, nes situacija pasikeitė. Štai pavyzdžiui, Austrijoje trys pagrindiniai priekybos tinklai 80 procentų rinkos yra užėmusios ir, viso, ir tos, e, tie tinklai trys tiksliau išnaudoja visas galimybės tam, kad jie mus dar labiau įtraukti į tą uždarą kainų spiralę. Man atrodo, kad reikalingos čia yra aiškios taisyklės e, gamintojų, augintojų organizacijos taipogi turėtų apie aiškias taisyklės čia kalbėti. Dar šiek tiek apie Rusiją. Jūs paminėjote tai, tai norėjau sužinoti, kiek yra įmanoma, kokia tikimybė, kad rinkos vėl bus atvertos. Ką, manto, ką manote apie dabartinės situacijos pasiekmes ir kiek gali tai laiko trūkti jūsų manimu? Ponas Kalinovski. Ačiū, pirmininkė. Naudodamasis progą norėčiau pakalbėti apie problemą, kuri patenka į sveikatos ir maisto saugos komisaro e, kompetenciją. Noriu kalbėti apie bulvių augintojus Lenkijoje. Vos prieš 15 metų buvome tretieji pagal dydį bulvių augintojai pasaulyje. Tačiau vykstant dėryboms dėl mūsų stojimo į Europos Sąjungą, pras, mūsų šalyje pradėjo siausti e, bulvių lyga. Ir gavome teisę atlikti specialius laboratorinius tyrimus ir eksportuoti savo produkciją į kitas rinkas. Tačiau tai reiškia, kad ta lyga, spektoriozė, mums labai daug kainavo ir dabar mūsų gamybos apimtys yra penkis kart mažesnės nei anksčiau. Ūkininkams ir toliau tenka daryti tos labai svarbius laboratorinius tyrimus ir tai yra de facto diskriminacija. Reikėtų užbaigti šią praktiką. Ačiū dabar, panas Jėger. Ja, Herr Präsident, vielen Dank, Herr Kommissar, dass wir über die Problematik diskutieren. Dėkoju, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Aš norėčiau keletą papildomų klausimų užduoti dėl mūsų aptariamų problemų. Pirmiausia, Ar papildomų priemonių nacionalinių lygių galima būtų imtis, pavyzdžiui, galbūt regioninių lygių kai kuriuose valstybėse narėse? Ar leidžiama tai būtų? Galbūt įmanoma numatyti paramos e, ūkininkams pageidaujantiems nutraukti ūkininkavimo veiklą. Kitas dabar klausimas. Jūs kalbėjote apie eks eksporto kreditus, apie garantijas taipogi. Na, jeigu apie garantijas eitų kalba, tai aš sutikčiau su tuo, manau, kad garantijos būtų geriau negu kad kreditai. Dėl intervencijų pritariu jums. Čia panašiai kaip ir. Tas pats kaip pagalba pabėgėliams. E, rinkos situacija yra sudėtinga. Na ir galiausiai dėl prekybos tinklų. Žinote, tos, tos, tos, tos Maksimų, Aldi ir kitų prekybos tinklų e, prekės ženklai, tie mus labiausiai neramina. Dėkoju, pirminkė, aš nežinau, komisarė, ar ūkininkai mūsų klausosi, bet man atrodo iš jų kalbų, kad jūs jų negirdėjote, neišklausote. Štai prieš porą savaičių buvote žemės ūkio salone, bet neišgirdote jų. Dabar kalbate apie intervencinės kainos kelimą, tačiau e, susitikęs tris dienas su profsąjungos tovais ne apie tai girdėjau ten tuose susitikimuose. E, nes dabar reikia veikti dabar greitai ir būtent apie tai kalbama Prancūzijoje ir kitose šalyse. E, kovo 14 dieną tarybos metu jūsų atsakomybė bus didelė, nes jūs, kaip sakėte, turite įrankių savo rankose ir jūs, ko gero, nepasieksite daugumos taryboje tam, kad galėtumėte pasinaudoti tais įrankiais. Taigi reikia e, intervencijos į e, kiekius sritį. 221 ir 222 straipsniai turi būti panaudoti. Jūs turite pasinaudoti šiomis turimomis priemonėmis tam, kad būtų skubiai atsak, e, sureaguota į dabartinės krizės situaciją. Tai turi būti padaryta kolektyviai. Dėkuoju. Gracias, presidente. Komisario. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, man tikrai malonu šiandien jūs matyti diskutuojantys su mumis apie žemės ūkio krizę. Na taip, pažangos yra pasiekta, nes jeigu pripažįstama, kad yra krizė, tai tuomet galima priimti tinkamesnės priemonės. E, pone pirmininkė, pone komisarė, man atrodo, kad reikia peržiūrėti turimas rinkos priemonės e, mūsų aptariamame sektoriuje. Norėčiau pasakyti, kad jūsų komanda stengiasi pakeisti vykdymo reglamentą 543-2011 metų. Man atrodo, nėra pati tinkamiausia priemonė. Ta sako daugelis mūsų sektoriaus atstovų. E, mes jau esame minėję tą ir anksčiau, nes mūsų supratimu ne nuo to reikia pradėti. Ne nuo to E, ne, ne to reglamento peržiūra turbūt svarbiausias dalykas. Tačiau reikia kovoti su nesažininga praktika maisto grandinėje. Mes žinome, kokios yra problemos, konkurencijos problemos konkrečiai, bet e, būtent jas reikia pradėti ir spręsti. Kainų nepastovumas. E, yra taip pat didžiulė problema. Norėčiau kreiptis. Uh, į komisiją pasakydama, kad man netrodo, kad tai yra tinkama vykdyti diskusiją dėl keulininkistės sektoriaus ketvirtadienį 15 valandą. Aš žinau, kad tai yra ne jūsų sprendimo e, kompetencija, tačiau man atrodo reikia daryti kažką, kad būtų parinktas tinkamesnis laikas jai. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jūs e, prašėte, kad būtų geros priemonės priimtos. Ir mes manome, kad būtina numatyti e, pagalbą eksport, eksportui. Kai kas mano, kad taip reikėtų daryti. Tačiau, man atrodo, seniau tai jau buvo tokios praktikos ir matėme, kad smulkiai ūkininkai negalėjo tinkamai vystyti savo ūkių ir jiems tapo sunku ir mums visiems tapo sunku konkuruoti su stambiais gamintojais. Nėra prasmės įgyveninti tokį politiką, reikia elgtis priešingai negu daroma šiandien. Mes dabar pasiekėme reguliavimo mechanizmais cukraus ar pieno kvotos. E, numatomos tuo tarpu atidarome rinkas tiek, kiek tik pajėgiame. E, o man atrodo, kad e, dėl žemės ūkio TTIP yra paskutiniai vietoje deramasi. Tad e, aš manau, kad reikia elgtis visiškai priešingai ir reikia nustoti daryti kažkokias minimales reformas, strateginės reformos mūsų aptariamam sektoriu yra reikalingos ir būtina, kad žemės ūkis vėl taptų šeimininė veikla. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Bovė, prašau. Pone komisarė. Apie daugą norėčiau su jumis padiskutuoti. Pasakau jums apie reguliavimą, apie kainas, bet labiausiai šiandien norėčiau tarti žodį apie tuos 600 ūkininkų, kurie nusižudė šiemet Prancūzijoje. 600 ūkininkų nusižudė. Tiek pat nusižudė žmonių, kiek beveik tiek pat narių yra šiame Europos parlamente per tas 40 man likusias sekundžių norėčiau paprašyti tylos minutę pagerbti tuos, kurie išėjo, tuos 600 ūkininkų. Ačiū. Je vous remercie. Dėkuoju. Bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy o głos. O dabar. Ponui Branin žodis. Dėkoju. Pone komisarė, mes žinome, kodėl čia susirinkom, žinome, kad žemės ūkė patiriama daug problemų ir mes visi ieškom sprendimų, mūsų komitetas ieško sprendimų, mums jų reikia. Štai, pavyzdžiui, čia turiu arbatos iš Indijos, čia turiu bananų iš Karibų jūros regiono, turiu šokolado, ganos šokolado, čia yra ganos kakavos ir štai kava iš Kenijos. Kas čia bendro? Būtent e, tai yra tai, kad jie yra e, įgyti pagal sąžiningos prekybos principus, e, iš tų gamintų, kurie veikia pagal sąžinos prekybos principus. Turiu dar lenkiškos dešros, itališko obolių, taip pat turiu angliško sūrio ir pieno iš Prancūzijos. Ir čia neturiu jokių garantijų, kad sąžininga kaina buvo sumokėta ūkininkams. Nes paprasčiausiai ūkininkai gauna mažiau negu yra to pieno savikaina. Tai ar kaip jums atrodo, ar ta komedija dar gali ilgai tęstis, kaip turi elgtis pirkėjai, ūkininkai prieš 15-20 metų nedidelį e, grupelė nevyriausybinio organizacijų įdėgė tinklą su minimumu pagalbos, kad tie žmonės, kurie gamina produktus, gautų už sąžininką užmokestį už tai. Europos Sąjungoje dėja to neįmanoma. Mes turime savo didžiulę įtaką, turime žinių, turime visokių reikalingų dalykų, tačiau sąžiningų kainų ūkininkams užtikrinti negebam. Dabar mums reikia ES kurti sąžiningą rinką. Aš žinau, kaip tą padaryti, turbūt ir jūs žinote, tai gal imkim ir padarykim, ačiū. Tak pan nas zaskočił, że zapomniałem. Dėkoju. Jūs mus taip nustebinot, kad aš pamiršau ir kiek laiko mes čia dar turime. Pone Tots, prašau. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, komisarė. Čiūgu jūs vėl matyti, ačiū, kad atėjote padiskutuoti. Turiu du klausimus. Ar Europos komisija pateiks siūlymą dėl e, laikino sandėliavimo e, priemonių pieno miltelėms? ar bus kelbiami konkursai, jeigu nebus, tai kokia procedūra bus numatyta, kad būtų galima sumažinti bendrą pieno kainą. Daug valstybių narių turi e, pasirinkusios sąmoningą strategiją didinti gamybą, tačiau Airijos šiaurėje kai kurie ūkininkai e, gamybą didina, bandydami užsitikrinti savo bent minimales pajamas. Susidaro toks įspūdis, kad ūkininkai bet kuriuo atveju e, patiria nuostolius. Jie yra įsiskolinę. Kaip būtų galima tas skolas restruktūrizuoti ir kaip numatyti pakankamai lankstumo, kuris padės mums išeiti iš šios padėties. Ačiū. Eh, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju gerbiamas komisarė. Norėčiau pasakyti, kad tokiose šalyse kaip Portugalija kainos labai smarkiai krinta. Pavyzdžiui, pieno kainos. Atrodo, kad kalbėtojas turi techninių problemų. Atrodo, įranga veikia. Taigi, gerbiamas komisijos nary, kaip jau ir sakiau, e, periferinėse ES šalise ir valstybėse kainos krenta, štai pavyzdžiui, Azorų, e, Salinė, Portugalijoje. Na, kadangi tos kainos krenta ne Europos lygių taip smarkiai, o tik tai tose šalise, tai e, nėra didelių priemonių įmamasi. E, Aš dabar norėčiau jums, jūs už tai ko paklausti. Žemės ūkio ekonomikos dabar klausimų, kaip, kokių paskatų reikėtų e, suteikti žemdirbiams, kad jie sumažintų produkciją. E, E, tam tikrais laikotarpiais. Kokių galima būtų strateginių priemonių imtis? Galbūt, pavyzdžiui, laikinai galima būtų muitus panaikinti e, toms prekiams, kurios iš tam tikrų regionų yra. Aš kalbu apie tas viet, tuos regionus, kur rodikliai yra žemesni negu kad vidutiniai, tarkime. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti atvykusi komisarą mūsų posėdį ir noriu informuoti Jūs apie pieno sektoriaus padėtį Kroatijoje. Daugiau nei 2000 mūsų pieno e, gamintojų, ūkininkų patyrė didžiulių sunkumų pastaraisiais metais. Pieno pramonė e, kenčia, pieno kainos e, vėl nukrito 3 centais, kitaip tariant, pieno kaina už litrą siekia 20 euro centų. Ir dar ūkininkams sumokėti vėluojama. Taip pat dėl užsienio rinkų, mažmeninės prekybos rinkų kyla problemų, kainos dempinguojamos ir tai dar prideda problemų, kurių ir tai pakankamai kilo dėl Rusijos krizės. Europoje pieno gamyba didėja. Tuo tarpu 5 procentais jis sumažėjo Kroatijoje per pastarosius 5 metus, bet netgi tas pienas, kuris buvo pagamintas, negali būti parduotas, kadangi jo kaida ir toliau yra nekonkurencinga. Ta mano klausimas būtų toks, kokiu nacionaliniu priemoniu gali imtis Kroatija, kokias jas gali numatyti. Ir ar jūs e, remtumėte mūsų siūlymus dėl to, kad ES lygmenių turi būti kovojama su nesažininga prekybos praktika. Ačiū. E, vsekakor bo v Evropi potrebno nekaj narediti na upravljanju s količinami. Ačiū už man suteiktą žodį. Nėra jokių abejonių dėl to, kad ES būtina imtis priemonių. Nes priešingų atveju tas kainų nepastovumas sušlugdys žemės ūkį. Situacija yra labai sudėtinga ir būtina padaryti viską, kad būtų galima rasti reikiamus sprendimus. Akivaizdu, kad Rusijos embargas labai smarkiai paveikė ūkininkus. Taip pat žinome, jog dėl nedidelio kainų pasikeitimo ūkininkai paprastai nukenčia dešimteriopai. Pone komisarė, aš manau, kad reikia labai rimtai pamastyti apie tai, kokią pagalbą galima būtų suteikti ūkininkams, kurių situacija yra sunkiai be pakeliama. Reikia padaryti viską, kad naujos investicijos taptų vėl įmanomos, kadangi daug asmenų yra papuolę į tokią situaciją, kuri, kaip jau sakiau, yra sunkiai pakeliama. Būtina paremti ūkininkus, būtina pamastyti apie priemonės, kurios būtų daug didesnio masto, ne tik būtų analizuojamos problemos, bet ir jos sprendžiamos. Ponas Kužmiuk, komisijos nariai, jūs minėjote keletą dalykų. Pavyzdžiui, kad uh, reaguodama į padėtį e, žemės ūkio rinkose komisija skiria daugiau nei milijardą eurų. Bet mes žiūrime į pieno rinką daugelį valstybių narių ir mėsos rinką ir kyla klausimas, ar komisijos taikomos priemonės yra veiksmingos. Pinigų skiriama daug, bet rezultatų pasigendame. Ir dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad yra baigiamos dėrybos su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Norėčiau iš jūsų išgirsti, ar galėtumėte mums duoti patikinimą, kad tokie dalykai kaip geografinės nuorodos, importuojant produktus iš JAV, taip pat ir GMO ženklinimas Tai yra tie dalykai, dėl kurių Europos komisija netkeis savo pozicijos. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, aš norėjau paklausti, ar jūs išanalizavote statistiką Rusijos embargo rezultatų. E, manau, kad e, ūkininkai pirmiausia dėl to kenčia ir manau, kad galite imtis e, ir kitų, ne tik tai jūsų rankose esamų šiuo metu priemonių šiame, šiuo klausimu. Nes daugybę jau posėdžių metu mes jūs, jums tai primenėme. Džiaugiuosi, kad pagaliau pripažįstate, kad situacija dramatiška, tačiau labai daug praleis, pra, pra, prarasta laiko yra. Taigi, manau, kad reikia nustoti galvoti, laikas imtis, imtis veiksmų. Uh, dėl intervencinių kainų. Priminsiu, kad nuo 2008 tos kainos yra nustatytos ir nepakitusios. Na, o nuo 2008 metų e, sąnaudos ūkininkų padėjusios yra. Todėl siūlyčiau atsižvelgti į perkamosios galios paritetą kai kuriuose valstybėse narise. Dar e, dėl paruoštos gatavos mėsos e, patiekalų ženklinimo. Manau, kad reikėtų e, į direktyvas atsižvelgti ypatingai komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Na, o kas dėl nesažiningos komer... komercinės ir kitokios veiklos, e, tai kova su ją labai svarbi yra. O aš šiuo metu rengiu pranešimą dėl kinta... kainų kintamumo. Dėkoju, pirmininkė. Kadangi trūksta konkrečių rezultatų pieno paketo srityje. Tai kaip dabar, kokiamis priemonėmis gerisinate situaciją per distribuciją ir kaip intervencinėmis kainomis, kodėl 222 straipsnio e, bendrosios rinko, e, bendrojo rinko organizavimo reglamento nenaudoja. Nes per pusę metų per šešis mėnesius galima būtų imtis pagal tą straipsnį laikinųjų veiksmų. Europos komisija turi naujų nuostatų, naujų mechanizmų pagal šį reglamentą, taigi pasinaudokite jomis. Pone Maginės. Ačiū. Manau, kad pats įspūdingiausias teiginys pareiškimas šioje salėje buvo Žozė e, Bovė paskelbta minutės tyla. Nes iš tikrųjų mūsų visuomenėje yra kažkas blogo, jeigu tie žmonės, kurie gamina maistą, yra tokioje padėtyje atsidūrė, kad žudosi. Ir aš manau, kad tai yra ne tik Prancūzijos reiškinys. Manau, mes turime savęs paklausti, kokioje padėtyje atsidūrėme, kad e, mai, valgome tris kart per dieną, o tie, kurie augina e, maistą, maisto produktus yra beviltiškoje padėtyje. E, jūs sakėte, kad yra priemonių ir išteklių kovoti su krize trumpuoju laikotarpiu. Matau, kad jūs, ar aš čia teisi, matau, kad jūs spurtote galvą. Kada mes pamatysime veiksmų, kurie turės poveikį? Uh, Nes juk kalbame ne tik apie pieną ir keulieną, reikia neužmiršti ir javų bei vaisių ir daržovių. Man padarė įspūdį jūsų pastabos dėl maisto tiekimo grandinės, tačiau man, mane nuvylė naujausia komisijos ataskaita, kurioje teigiama, kad ir toliau bus taikoma savanoriška metodika. Ką jūs darote ir kokią, kokį spaudimą darote savo kolegoms, kad būtų veiksmingiau dirbama su maisto tiekimo grandinė? Ponas Ferran. Gerbiami kolegos, mes norėjom tokios Europos ir štai ji prieš mus. Ir šį kartą ją įkūnė ponas komisaras. E, žodis komisaras taip pat būdavo naudojamas ir aukščiausioje taryboje, e, e, Sovietų sąjungoje. Neįtikinot jūs manęs, pone komisarė, jūs nesureagavote į ūkininkų lūkesčius jūs, galima pasakyti, esate balsas tų, kurie vyksto, vysto pramoninį žemės ūkį. O aš manau, kad reikia būtinai padidinti teikiamą pagalbą. Būtina, kad vyriausybės galėtų teikti ūkininkams pagalbą. Būtina geriau koordinuoti darbą su jūsų kolegomis, su vidaus vartojimo komisarais, su sveikatos reikalų komisarais. Būtina, kad būtų ženklinimas produktų numatytas tinkamas. Ir galiausiai pieno ir mm, kiaulienos kainos turi būti žymiai didesnės. Turite tai kažką daryti iš srityje. Ačiū. Pan Posorupė. Ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad be papildomo finansavimo situacijos mes nepakeisim. Kiek bešnekėtum, situacija blogėja. Tai arba ieškokim pinigų Europos biudžete, arba tvarkėkim kainas. Priešingo atveju mes e, situacijos nepagerinsim, ypatingai pieno sektorijoje arba bent jau leiskim valstybėm narėm tą daryti. Tai iš tikrųjų situacija atskirose valstybėse labai kritinė, pavyzdžiui, kaip Baltijos šalyse Lietuvoje, kur nebuvo vykdomos kvotos, šiandien įvežama begalės pieno iš kitų šalių, kaina visiškai nukritusi ir jeigu nieko nebus imtasi, ūkininkai pradės imtis priemonių. Lietuvoje ūkininkai pradeda organizuotis ir vežti karvės, ruošis planuoja vežti karvės prie parlamento tai mes sulauksim gal e, viso Europoje tokių dalykų. Tai iš tikrųjų, matyti, jau ateina laikas daryti sprendimus, kurie na, tikrai reikalauna papildomų finansavimų. Pan poseł Takula. Ponas Takula. Ačiū komisijos nariui. Kalbėsiu trumpai. Jūs žinote, kad pieno sektoriaus padėtis Suomijoje labai sudėtinga, Rusijos boikotas mus labai smarkiai paveikė. Tačiau čia norėčiau paminėti du dalykus. Europos komisija ir toliau turi remti pieno sektorių, didinti jam skiriamą paramą, be to Europos komisija turi pasiūlyti priemonių, e, kuriamis būtų ribojama pieno gamyba bendroje rinkoje e, noriu paklausti komisijos nario, ar jūs esate pasirengęs svarstyti priemonės, kuriamis būtų ribojama pieno gamyba bendroje rinkoje ir ar toliau didinsite paramą Europos pieno sektoriui? Pani posėm Hoibuš. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Pone Roibu. Gerbiamas komisijos nariai, Jūs kalbėjote apie 900 milijonų dviems metams skiriamų. Štai pavyzdžiui, vien tik tai Vokietijoje 15 metais 3,2 milijardai buvo skirta eksportui. Tačiau tai yra neįmanoma praktiškai, neturime pinigų tokioms subsidijoms. Jūs kalbėjote apie eksportą eksportą. 2015 metais eksportas padidėjo visose pieno sektoriaus šakose, išskyrus tik tai sūri. Tačiau eksporto marža padidėjo ir pieno ūkiai e, pelno gavo, tačiau ne, visos, ne visose šakose. Tačiau, tai kodėl dabar su prancūz, prancūzijos pasiūlymu nepasiga, nepasinaudojus sumažinti pieno e, gamybą? Kodėlgi negalima būtų atsižvelgti į mūsų gamintojų interesus? Ačiū. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju už dalyvavimą mūsų posėdėje. Dėkoju už jūsų pasisakymą taipogi. Įdėmiai klausiausi visų pasisakymų. Visi puikiai matome ir pripažįstame, kad šiuo metu esame labai plačiai paplitusios ir pasaulinės krizės e, situacijoje. Daug kas kalbėjo apie pieną, bet kaip yra su Europos pomidorų krize, ypatingai Europos pietose ir ypatingai uh, regionuose kai kuriuose. E, čia gamintojai sako, kad per šių metų pirmasis dvi savaitės Maroko e, pomidorų eksportas padidėjo 75 procentais į Europą. Dėl tokios situacijos labai smarkiai nukrito Europos produktų kainos ypatingai e, pietų rinkose, kaip jau ir sakiau. Ar komisija gali tuos duomenys patvirtinti? Ar komisija gali pateikti konkrečių tikslių mūtinės duomenų, pavyzdžiui, dėl šių produktų iš Maruko, Maroko. Na ir taip pat norėčiau sužinoti, kiek ir kaip yra kontroliuojama, e, su kontroliuojami srautai iš į Europą. Na ir dar norėčiau sužinoti, kas yra numatyta, kokios apsaugos priemonės. Ar nenumatę esate vėl muitų įvesti? Dėkoju. Pirmininkė gerbiamas komisijos nary, noriu Jūs pasveikinti, Jūs esate vis jūs vis drąsiau ir drąsiau elgiatės, nes pagaliau pripažįstate tai, ką mes jau prieš metus es kelis metus esame sakę, dėkojame Jums, kad pagaliau atsibudote, pagaliau po tiek metų. Jūs e, praeito posėdžio metu sakėte, kad Rumunijos e, ūkininkai yra turtingi, jie turi pakankamai pinigų. Na ir aš susisiekiau su ūkininkais iš Rumunijos, taip jie man patvirtino, kad jie gavo paramą, tačiau ne perdirtiems produktams. Taigi, ko gero, gerbiamas komisarė, jūs netlikote savo namų darbų, o gal čia apkaltinkime vertėjus vėlgi kažką netai padarius. Jeigu Rusijos embargas bus panaikintas, tai kokie bus komisijos veiksmai, kokių planų ji turi. Kadangi nuostoliai buvo didžiuliai, tai dabar noriu paklausti, ar buvo rinkos tyrimų padaryta tam, kad būtų numatyta e, ilgalaikė strategija, kuri būtų panaudota iš karto panaikinus Rusijos embargą. Ar strategija yra? Jeigu taip, tai gal galite mums pristatyti dabar ją, kad nebūtų surprizų paskui. Ponas Būda. Dėkoju, ponės pirmininkė, e, gerbiamas komisijos nari, labai svarbu, kad dalyvaujate šioje diskusijoje. Aš žinau, kad susipažinote su mūsų problema Rumunijoje. E, kilus, e, tos problemos kilo dėl valstybės pagalbos. Subsidijos e, vėluoja, šiuo metu jos dar nėra išmokėtos. Aš norėjau paklausti, ar jūs visą tai žinote ir ar būt, galbūt galėtumėte mums padėti sukurti kompiuterinę sistemą tam, kad visoje Europos Sąjungoje galima būtų susisteminti uh, ir vienu metu išmokėti mokėjimus paramą ir subsidijas. Na ir dar Rumunijoje žemės problema egzistuoja, nes šiuo metu maždaug 40 procentų žemės ūkio plotų atsidūrė užsienio investuotojų rankose. Na, iš esmės kaip ir nebūtų problemų, tačiau e, tos žemės nėra naudojamos žemės ūkiui. Ir čia ir yra problema. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs komisaru esate jau gana seniai. Mm. Mm. Ir mes dabar turime jūsų prašyti sprendimų, kad surastumėte. Žemės ūkis yra ekonominė veikla, tam reikalingos pajamos, tai yra iš to turi būti generuojamos pajamos, kaip ir visose kitose ekonominėse sektoriuose. Ir dabar susidaro situacija tokia, kad ūkininkai žiūri į mus, ir kai kurie gaudosi ES e, reikaluose, kai kurie visiškai ne ir nesupranta to. Pagal dabartinę sistemą yra darbo rinkos pasidalymas, e, sektorinis pasidalymas numatytas, kvotos baigėsi, na, o kas dėl rinkos atsiverimo, tai yra atverta uh, į didelį skaičių šalių, tačiau dėl distribucijos Europoje kainos, kainų situacija bloga. Na ir porą e, klausimų. E, Rusijos embargas bus nuimtas ar ne ir susitarimas su JAV, tai taip, ar bus apsaugos priemonių mūsų ūkininkams. Ponas Tantandaberg. Pone komisarė, aš norėčiau atsiprašyti dėl to, kad neišklausiau jūsų įvadinių žodžių, nes turėjau problemų e, susijusių su mano skrydžiu. E, kaip jūs, kaip ir aš, praėjusią savaitę ir aš lankiausi Paryžiuje žemės ūkio parodoje. Mane nustebino štai kas. Ne, neblizga žemdirbių akis, jos užgesusios jie atvedė parodyti gražiausius savo gyvulius, patei, parodė, ką gamina iš pieno, iš mėsos. Netgi tie, kuriems sekasi geriausia, sakėsi, patiria didžiulių sunkumų. Ankstesnio posėdžio metu jūs mums minėjote, kad rodiklių dar ne, rodiklius dar ne visus turima. Norėčiau paminėti keletą jų, nes aš išklausiau šią informaciją. Bankai sako, kad 15 procentų ūkių kai kuriuose regionuose dėja ne, ne, nebebus galima eksploatuoti, nes jie nebeeksploatuotini. Per keletą savaičių 40 procentų išaugo kainos lyginant su praėjusiu e, laikotarpiu. Kai diskutuojame su pramonininkais, jie sako, kad pastarųjų dėrybų metu su e, didmen, didmenininkais jie prarado 14 procentų e, pienų kainų ir kad galėtų paspausti labiau kai kurie E, sulaukė dar siūlymų mažinti apie 30 procentų kitų produktų kainas. Tai štai, kaip prekybininkai spaudžia mūsų žemės ūkių sektorių. Štai kodėl ūkininkai nebegali gauti primtinų kainų už savo produktus. Reformuojant BŽUP, Europos parlamentas siūlė kitokias priemonės, ne tas, kurios buvo patvirtintos. Mes sakėme, kad krizės laikotarpiu turi būti manoma, kad E, gamintojų e, organizacijos ir jų atstovai galėtų nesilaikyti 101 straipsnio susijusio su ES veikimu. Tai yra tas straipsnis, kur kalbama apie konkurencijos teisę. Mums būtina sustiprinti ūkininkų galės, kai vyksta dėrybos, kad jie galėtų atgauti bent minimumą vilties. Man regis, kad yra būtina, kad Numatant eksportą nebūtina kariauti kainomis, tačiau būtina, kad e, būtų labiau skatinamas Europos produktų eksportas, būtų galima atrasti naujas rinkas. Jeigu mes labai greitai nesuteiksime naujų vilties ženklų, ten neviltis kaimuose yra tokia didžiulė, kad nežinau, ar ta situacija kada nors, kas nors besugebės pataisyti. Ačiū. Antė dostał podwójny czas, bo był pomysłodawcą tego spotkania. Ponas Danta pasinaudojo dvigubai daugiau laiko, kadangi jis, turėjo, jis būtent turėjo tą idėją surenkti šį susitikimą. Gerbiami kolegos, keitimosi dinamika yra didžiulė. Tačiau gaila, kad tie pasikeitimai yra ne pozityvus, o priešingai, greičiau negatyvus. Tad situacija tikrai labai labai sunki, mums reikia imtis veiksmų ir jau dabar, kad situacija keistusi, kad ji keistusi dabar, o jau paskui bus galima panau, pakalbėti apie platesnius horizontus ar apie ilgesnę perspektyvą. Pradėti reikia jau dabar. Tik paskui galime pagalvoti, kas bus po 2020 metų. Pagalbos ūkininkams reikia čia ir dabar. Atsakymų jiems reikia čia ir dabar. Ir tik sulaukę tų atsakymų, jie galbūt norės diskutuoti apie žemės ūkio ateitį. Maisto kainos mažėja visur. 19 procentus sumažėjo vien pernai. Kai paklausa mažėja, Matome, kas vyksta, bet yra ir kitų faktorių, pavyzdžiui, Kinijos kilimas. Vartojimas irgi yra vienas iš tų priežasčių. Pavyzdžiui, žmonės sako, laktozė blogai, tad pieno geria mažiau. Ir tas vartojimo modelis kinta taip pat, tai įtakoja žemės ūkį. Turime spręsti dabar tos klausimus kitaip. Turime, e, pavyzdžiui, skatinti prekybą kitaip, negu tą darėme anksčiau. Žmonės galbūt nenorėtų sugrįžti prie pieno kvotų, tačiau žmonės kartais pasitarė apie tokį dalyką, kaip, pavyzdžiui, kontraktai, sutartis. Kas tai yra? Tai yra kažkoks dalykas, kuris yra dar griežtesnis negu kvotos, pavyzdžiui. Ta, taigi, ne, kai ne, ne, nežinau, ar nebūtų klaidinga manyti, kad viskas išsispręs, kai baigsis Rusijos embargo. Rusija dabar turi naujų tiekėjų ir gamintojų, uh, o mes neturėsime tokios pat padėties kaip anksčiau. O dabar žodis Jums, ponė komisarė, atsakyti. Much, German. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Aš savo įžanginėje kalboje norėjau paskatinti diskusiją ir paminėjau tik porą pasiūlymų ir aš tikrai nemaniau, kad nesakiau, kad e, bus pateikta daug, kad tai jau yra visi pasiūlymai. Na žinoma, ištekliai yra riboti, apie tai kalbame kasmet ir tai lemia mūsų darbą. Mane taip pat riboja ir teisės aktai. Ir aš bandau dirbti su tomis priemonėmis, kurias turiu. Darau tai pagal savo išgalės ir siekdamas užsitikrinti e, paramą komis, komisijos kolegijoje. Na ir taip, konkurencija. E, konkurencingumo generalinis direktoratas truputį kitaip vertina situaciją nei mes Žemės ūkio direktorate ir galite tikėtis didelio pasipriešinimo iš, iš to direktorato. Jie gali kai kurios pasiūlymus įvertinti kaip neprimtinus. Pabandysiu apibendrinti pagal pagrindinės temas. Na, manau, visi pripažįstame, kad sudėt, padėtis labai sudėtinga. E, buvo šiandien išsakytas pasiūlymas reguliuoti pasiūlą, remiantis 222 straipsnių. Ir aš esu pasirengęs nagrinėti šias galimybės. Tas straipsnis yra, galioja, bet konkurencingumo generalinis direktoratas taip pat dėl jo pareikš poziciją. E, kai kas, pavyzdžiui, gamintojų organizacijos ir kooperatyvai nori reguliuoti e, pasiūlą, tačiau tai apriektų maždaug 20-30 procentų pieno, vis, visos pieno gamybos, tačiau tai yra savanoriška priemonė ir gali būti, kad e, tos, toms šalims, kurios nori tęsti gamybą, tom šalims tai neturės jokio poveikio. E, Europa padidino pieno gamybą tuo metu, kai kaina mažėjo, taigi ūkininkų sąmonėje kainos mažėja, tačiau gamyba jie didina. Taigi kinų, kainų tendencijos neatsispindėjo gamybos lygyje. Bet mes dabar nagrinėjame tai ir galvojame apie savanorišką um, susitarimą, kurio būtų reguliuojama pasiūla pagal 202 straipsnį ir e, sieksime pritarimo toms priemonėms. E, aš sakiau, kad aš e, esu prieš intervencinės kainos didinimą. Priež, to priežastis yra tai, kad tada gamintojams atsirastų dar viena paskaita ir dar viena rinka e, produkcijai realizuoti. E, tokia yra realybė. Jeigu e, atsiranda patraukli galimybė turėti dar vieną rinką, dar vieną pardavimo kanalą, tai žmonės jau pasinaudoja. Gal mes nesutarėme šio klausimu, galbūt kažkurio metu galėsime apie tai plačiau pasikalbėti. Aš manau, kad tokia priemonė a, daug kainuotų ir ji turėtų didelį poveikį mūsų dabar vykdomai politikai mažinti pasiūlą. Buvo minėtos E, minėti kiekiai, e, tam tikrų produktų kiekiai, pavyzdžiui, 109 tūkstančiai tonų. E, reikia galvoti apie kainas, kurios būtų patrauklios ir mes dabar ieškome priemonių, kurios nesumažintų intervencinių kainų. Ir čia kalbu apie nugrepto pieno miltelius, sūrį, sviestą. Nagrinėjame dabar šios produktus ir svarstome, ką būtų galim, kaip būtų galima padidinti viršutinės ribas, kad padėtis nepablogėtų dabar, neigu užtikrina intervencinis tas apsauginis e, tinklas. Mes galvojame ir apie viršutinės ribas ir apie konkursus. Na, finansai yra svarbus, ponas Dės ir kiti kalbėjo apie Europos investicijų banko vaidmenį, taip pat Junkerio Fordo, fondo vaidmenį. Taip, tai yra tie dalykai, kuriuos mes iki šiol nepasinaudojame iki galo ir manau, kad Europos investicijų bankas turėtų mums padėti. Tai yra bankas, bet tai yra labai atsargiai veikiantis bankas. Dažniau jie e, daugiau dėmesio skiria rizikos įvertinimui negu e, partneriams. Taigi mes turime galvoti apie apivartinį kapitalą ūkininkams, kad padėtumėms išgyventi šį sudėtingą laikotarpį. Tai yra išimtinis laikas ir finansinės institucijos turimtis išimtinių priemonių ir labai tikiuosi, kad tos priemonės taps prieinamos arba iš banko, arba iš Junkerio plano ir mes artimiausiais mėnesiais to sieksime. Importas yra dar vienas svarbus dalykas. Iš esmės, E, dabar yra užkertama kelia, užkertamas kelias konkurencijai Europos trašų rinkoje. Ir tikrai, turint galvoje dabartinį tarifų režimą, yra sunku konkuruoti trašų gamintojams ir aš esu pasirengęs diskutuoti su komisaru Moskovičiu e, ką būtų galima čia padaryti, kad galbūt galima būtų laikinai sustabdyti importo tarifus E, e, kad būtų sumažinta kaina 14 eurų už toną. Na, e, dabar nėra atsižvelgiama į gamybos veiksnių kainas, taip kaip, pavyzdžiui, atsižvelgiama į energetikos kainas. Taigi turime gilintis ir į šią sritį, kad padėtume ūkininkams susitikrinti geresnę pelno maržą. Toliau parama privat, privačiam saugojimui, keulienos privačiam saugojimui. Praėjusiais metais buvo įgyventos dvi prog programos kiet, už 400, 404 e, milijonus, bet e, kai kur dalyvavimas buvo mažas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje iš 900 tūkstančių tonų buvo patekta saugoti tik 2,5 tūkstančio tonų. Ir Kai kas man sakė, kad dėl pinigų srautų mm, problemų negalėjo dalyvauti programoje. E, bet, pavyzdžiui, Vokietijos ir Ispanijos tai nesustabdė. E, jos skyrė po 25 milijonus, taigi reikia pasižiūrėti, kodėl tai ta programa veikė Vokietijoje ir Ispanijoje, šiek tiek mažiau Lenkijoje, bet kodėl ji nesuveikė Rumunijoje ar Prancūzijoje, nes tiesiog jie per mažai buvo pasinaudota ir akivaizdu, kad čia yra problema ir reikėtų skatinti didesnį e, dalyvavimą tokiuose programuose. Galbūt e, tai susijęs su e, valstybių narių nustatytomis viršutinėmis ribomis ir panašiai. Bet aš ir toliau atidžiai stebėsiu keulienos sektorių, nes jame kainos nepadidėjo tiek, kiek mes, kiek turėjo padidėti. Ir mes netmetame galimybės 2016 metais įgyventi dar vieną programą. Žinoma, turėsiu surasti ją į biudžetą, bet manau tikrai turime čia kažko imtis per artimiausius kelius mėnesius, jeigu nebus tokio kaino padidėjimo, kokio tikimės. Ir vėlgi, Europos investicijų bankas, kitos finansinės institucijos turi čia atlikti tam tikrą vaidmenį. Apskritai kalbant apie rizikos valdymą ir turimas priemonės. Aš jau pradžioje sakiau, kad galime daug ką paveikti per kaimo plėtros programą, bet tai yra valstybių narių e, diskrecija ir valstybės narės turi paspartinti e, lėšų perkelimą iš vienos kaimo plėtros priemonės į kitą. Anksčiau reikėdavo šešių mėnesių ir tik vieno pakeitimo per metus, dabar viską galima atlikti per šešias savaitės ir mes prašome valstybių narių ir regionų taip ir daryti. Ir jeigu valstybės narės ar regionai nori keisti savo kaimo plėtros programą, tai mes to laukiame ir mes suteiksime joms pakankamai lankstumo galimybių. Taigi, norėjau tai paminėti. Taip pat, jeigu pažiūrėtume į priemonių sąrašą kaimų plėtros programoje, pamatytume, kad ten yra ir pajamų stabilizavimo priemonių, draudimo fondų, rizikos valdymo fondų, yra daug galimybių, tačiau ne kiekvienas regionas ir valstybė tuo pasinaudoja. Vidutinis priemonių panaudojimas numatytų priemonių panaudojimas. Tik iš 9, yra nedidelis, iš 19 priemonių tik 7 ar 8 vidutiniškai panaudoja valstybė na ir galbūt komitetas turėtų taip pat pasigilinti į tai, kaip padaryti tas priemonės patrauklesnės valstybėms narėms. Ten yra galimybių, kurios turbūt turėjo būti geriau išnaudotos. Toliau tikslinė pagalba. 10 iš 28 valstybių narių pasinaudojo tikslinę parama, kuri buvo paskelbta praėjusį rugsėjį. Man tikrai labai sunku dabar prašyti daugiau pinigų e, tiksliniai pagalbai, jeigu jau paskirtos lėšos nėra panaudotos. Čia reikia kelti klausimus. Turbūt yra kažkokių priežasčių, bet aš apie tas pagristas priežastis dar negirdėjau apskritai kalbant apie tikslinę e, pagalbą, paramą buvo skirta nemaža suma - 24 milijonai. Tų pinigų reikėjo, bet to mm, ir valstybės narės prisidėjo, bet tai nebuvo panaudota. Ir manau, kad reikia apie tai diskutuoti su valstybėmis narėmis. Toliau padėtis su Rusija. Pirmiausia, mm, ne vienas iš mūsų nesukėlėme tos Rusijos situacijos, bet turime gyventi su to pasiekmėmis ir žemės ūkio sektorius dabar turi prisijimti politinių sprendimų pasiekmes. Aš tikrai tikiuosi, kad normalizuosis priekyba, tačiau aš pats negaliu priimti tokio sprendimo, tai nėra mano atsakomybė. Bet aš turiu ir toliau skirti lėšas valstybėms narėms, remti vaisių ir daržovių sektorių, kitų prekių sektorių e, dėl Rusijos embargo padarinių. Aš žinau, kad jūs minėjote svarbių dalykų ir suprantu, kad sunku bendrauti su Rusijos žemės ūkio ministru, kadangi jis yra įtrauktas į juodai sąrašą ir negali keliauti. Na, tai yra suprantama. Galbūt vis dėlto e, atsiras geros politinės valios, bus imtasi veiksmų ir e, galbūt prasidės e, toliau vyks dėrybos. Tikiuosi, kad jūs pasikalbėsite su savo užsienio reikalų e, ministrais, kad būtų siekiama geros politinės valios abiejose pusėse ir kad būtų normalizuoti santykiai. Aš to siekiu, aš kiek, kiekvieną progą akcentuoju šią problemą, tačiau rezultatų dar nepasikiau. Kažkas manęs klausė, kada manote, kad tai baigsis, aš nežinau. Tokie sprendimai yra priimami aukščiau nei siekia mano pareigos ir aš žinau, kad pirmininkas Juncker mm, siekia sprendimo, tačiau, kaip žinote, tango šokamas dviese ir kol kas iš Rusijos nėra poslinkių. Kitas dalykas - dėminimis. Nagrinėjame šį klausimą. Toliau eksporto kreditai. Tai yra valstybės narės galimybė eksportuoti į trečiasias šalis. Ne remiantis PPO sprendimais, prie kuriuo aš prisidėjau Nairobije, kur mes e, atsisakėme visų priekybą iškraipančių priemonių, kad padėtume mažiausiai išsivyščiusiam šalims. Na, nenorime dabar keisti to sprendimo, tačiau yra galimybių teikti eksporto paskatas jautriuose rinkose. Ir čia mes e, nekalbame apie dempingą, e, tai yra neteisėta pagal PPO susitarimą ir mes to ir nedarysime. Tačiau yra tam tikri paramos ir garantijų mechanizmai, kuriais dabar naudojasi pavyzdžiui Vokietija. Ir mes galvojame, kaip suteikti tų galimybių visoms valstybėms narėms, kad jos galėtų dalyvauti šioje programoje, jeigu nori. Toliau maisto grandinė, ponia Maginės rengia pranešimą šioje srityje, kiti apie tai kalbėjo, tai yra labai svarbus dalykas. Taigi, pieno ir riebalų kainos pastaraisiais mėnesiais didėjo centų už litrą, tačiau tas padidėjimas nepasiekė ūkininkų. E, ir ne tik Prancūzijoje, bet daugumoje valstybių narių. E, maisto grandinės E, veikėjai tikrai nesistengia duoti naudos ūkininkams, taip yra jau kurį laiką ir aš e, ir su poniai Vainkovskiai kėliau šį klausimą, galbūt jį kažkada apsilankysiu su komitete ir manau reikėtų e, galvoti, ką, kokiu priemonių reikėtų imtis. Tikrai nepriimtina, kad ūkininkų maržos kasmet mažėja ir tai kelia didelių problemų. Aš tikrai remiu tai, ką bandoma daryti įvairiose valstybėse narėse, tačiau e, tai ir kaip jau sakiau, turime ir specialiąją Žemės ūkio rinkos darbo grupę, kuri rūdienį pateiks ataskaitą. Mes e, svarstysime, kokių teisės aktų galbūt reikėtų ES lygių. E, aš esu pasiruošęs to imtis, bet reiktų dar pasvarstyti, kokios priemonės uh, būtų tinkamos ir pakankamai atsparios pasipriešinimui iš kitų direktoratų, ypač, pavyzdžiui, e, konkurencingumo generalinio direktorato. Ir e, pirmininkė mane tikrai sujaudino tai, ką šį vakarą padarė ponas Bovė. E, aš tikrai pripažįstu, e, kad ūkininkai m, mm, išgyvena labai sunkius laikus, galbūt žmonės to nepastebi. Aš tikrai stengiuosi išsikovoti didelės lėšas e, ir, na, dabar milijardai eurų e, yra skiriami pabėgėliams, bet turiu pasakyti, kad e, būti komisaru tokiame kontekste tikrai nėra lengva. Aš tikrai stengsiuosi daryti viską, kad pelnyčiau kitų komisarų paramą ir kad būtų uh, padedama ūkininkams. Tikrai nenoriu, kad ūkininkai bankrutuotų, kad nukentėtų jų sveikata. Ta sudėtinga situacija tęsiasi per daug ilgai, jau užsitęsė ilgiau nei tikėjomės. Kitą savaitę pateiksiu pasiūlymų, apmastysiu ir tai, kas buvo pasakyta šį vakar. Nenorėjau teikti, nenoriu teikti pasiūlymų, nepas, nepakalbėjęs su visomis institucijomis, kurios prisideda prie teisėkuros mm, proceso, tai yra ir su taryba, ir su parlamentu bei šio komitetu. Taigi aš e, kitą savaitę imsiuos veiksmų, tikiuosi, kad jie bus prasmingi ūkininkams ir labai tikiuosi, kad man pavyks gerai padirbėti ir teisėkuros prasme, ir išteklių prasme. Ačiū. Dziękujemy, panie komisarzu. Dėkoju ponui komisijos nariui, ponios ir ponai. Visa komisija turi priimti sprendimus, o mes turime kalbėti su valstybėmis narėmis, reikia sutarimo ir taryboje, ir tarp frakcijų. Taigi kelkite šios klausimus visose frakcijose ir įtikinkite savo kolegas, kitus Europos parlamento narius, kad sukurtume tokią atmosferą, kuri būtų palanki e, komisijos nario Hogano pasiūlymams. Šie klausimai yra svarbus ir tik dirbdami drauge pasieksime tokių rezultatų, kurių norime, kurių reikia ir kurie būtų svarbus. Ačiū, dėkoju komisijos nariui už dalyvavimą, dėkoju visiems parlamento nariams, pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams, kurie sutiko padirbėti papildomas 15 minučių. Ir džiaugiuosi, kad Baigėme šį komiteto posėdį, išklausę visą komisijos nario pasisakymą. Ačiū.